sausio ketvirtosios dienos e, e, kolegos Horau mandatas yra laisvas. Šią savaitę pagal įprastą teisėkuros procedūrą ir pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės pasirašysiu atitinkamą dokumentą, kuris bus užfiksuotas mūsų posėdžio protokole. Dabar norėčiau pasiūlyti pažvelgti į pakeitimus darbo tvarkėje. Galutinis darbo tvarkės projektas atrodo taip. Jis buvo parengtas pirmininkų suigoje, po to jis buvo išdalintas deputatams, o po to mes tarėmės su įvairiomis frakcijomis, jų atstovais dėl darbo atvarkės projektų, o po to Po konsultacijų ir pritarus visų frakcijų atstovams norėčiau dabar paminėti, kokie padaryti esminiai pakeitimai darbo atvarkėje. Taigi trečiadienis, lapkričio 30. Du kolegos Rapkai pranešimai, po to Uspaskiko prašymas išsaugoti jo parlamentinį imunitetą Šitie klausimai bus aptariami bendroje diskusijoje kaip pirmasis klausimas po to, kai patvirtime darbo tvarkę. Tai pirmoji pastaba ir pirmas pakeitimas darbo tvarkėje, kuriam pritarė politinės frakcijos. Dabar toliau. Živ. Taigi pateiktas klausimas atsakymui žodžiu. Klausimas pateiktas komisijai. Gruodžio pirmąją bus pateikiama šitas klausimas. Demagistri taip pat imuniteto klausimas bus pateiktas balsavimui. O po to reikės balsuoti rytoj 14 val. bus pateikti klausimai balsavimui. A więc e, nie... Balsavimas pratęstas iki 14 valandos. Ar dėl tų pakeitimų turėtumėte kokių nors pastabų, klausimų? Taigi, jeigu ne, tuomet e, pakeitimai priimti. O dabar mes pažvelgime į įprastinę darbo tvarkę. Ji pateikta jums. Iš karto ir turėtume pradėti darbą pagal darbo tvarkę. Kaip žinote, Pirmasis darbotvarkės klausimas skamba taip. Atsiprašau, kolega Vandalen, norėčiau pasisakyti. Prašau. Ačiū pirmininkė, kad jūs leidote sureaguoti į jūsų pranešimus. Jūs kalbėjote apie Egiptą. Aš pats buvau rinkimuose kaire kartu su uh, Kartat instituto atstovais, kurie buvo oficialūs rinkimų stebėtojai. Aš pastebėjau šiokių tokių netikslumų, tačiau visus juos užfiksuosiu, nurodysiu raštu, kad tie klausimai būtų aptarti atitinkame komitete ir kad būtų, žinoma, duodama tam, tikta, duodama tam tikrą informaciją ir Egipto vadovybei. Mes mielai pasinaudosime jūsų informaciją, kurią jūs žadėjote pateikti. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Dol. Nežinau, ar gerai supratau, rytoj balsavimas e, bus pratestas iki 14 valandos. Trwać do 14. Nie. Zaczyna się wcześniej, ale może trwać dłużej. E, bo chodzi również o wszystkie wyjaśnienia do głosowania. Balsavimas gali vykti iki 14 valandos rytoj. Taigi čia mes kalbame ne tik apie patį balsavimą, bet ir e, balsavimo motyvų paaiškinimus, o jie gali užtrukti ir valandą ir daugiau. Taigi visi turi iš karto pasirengti tam atvejui, kad jisai galės kalbėti, jeigu norės paaiškinti balsavimo motyvus. Ties Silvestri, ar dėl darbo tvarkos? Pytų. Kaip ir pirmininkas Dolis, aš ne visiškai supratau, kada mes kalbėsime apie kolegos e, demagistris imunitetą. Jis jau iš esmės e, nebe, nebe mūsų kolega, nebe deputatas. E, norėčiau, kad būtų patikslintas tas aspektas. E, proszę pana, to jest. Kolegos. Mes turime diskutuoti šiais klausimais, tai nurodyta mūsų darbo tvarkos taisyklėse ir mes turime taip pasielgti. Jeigu mes norime vadovautis darbo tvarkė ir mūsų darbo tvarkos taisyklėmis. Kolega Poselt. Ačiū pirmininkė, atsiprašau. Tačiau rytoj vyks vienas iš svarbiausių balsavimų mūsų kadencijos laikotarpio metu. Tai yra privalomas balsavimas dėl Kroatijos stojimo ir mums reikalinga kvalifikuota dauguma. Aš norėčiau, kad būtų užtikrinta, kad šitas balsavimas vyktų posėdžio pradžioje, kad apskritai būtų galima uh, E, surinkti kvalifikuotą balsų daugumą. Dar kartą kartoju, kad tai yra vienas iš svarbiausių mūsų kadencijos balsavimų. Ponios ir ponai, aš paaiškinsiu dar kartą. Dabar jau anglų kalba. Tai buvo, bus vienas iš pirmųjų balsavimų. O šiandien mes tik tai diskutuosime dėl Kroatijos būsimos narysės ES. Šiandien tik diskutuosime. Dėkoju už jūsų pastabas, mes turime pasirenkti balsuoti, kad užtikrintume balsavimo metu e, kvalifikuotą balsų daugumą. Žinoma, jeigu mes sustarsime šiandien. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už atsakymą, be jokios abejonės. Tai, ką darysime rytoj, e, sutampa su darbo taisyklėmis, tačiau aš esu sunerimęs ir dėl to. Uh, e, kalbu apie tai, kadangi diskusijos vyks per balsavimą rytoj dėl demažistris imuniteto, kolegos demažistris, tai galbūt e, mes norėsime pasisakyti ir turint omenyje, kad e, tos diskusijos vyks per e, balsavimą, tai toms diskusijoms bus mažiau laiko skiriama. Galbūt per catch the eye procedūrą būtų įmanoma pasisakyti to klausimu, nes e, antraip e, tam gali būti skirta per mažai laiko. Nes e, galbūt daug kolegų nuspręs pasisakyti šito klausimu. Norėčiau patikinti, kad šitas klausimas bus išspręstas palankiai. Nereikia baimintis, kad nebus laikomasi darbo tvarkos taisyklių. Nesirūpinkite, viskas bus tvarkoj. Kolegos. Evakuacijos pratybos yra paskelbtos, taigi jūs dabar turite palikti šitą pasatą ir elgtis taip, kaip nurodys saugumo arba apsaugos e, mm, asistentai ir po to jūs grįšite į salę, kai išgirsite atitinkamą skambučio ženklą.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 That is not necessary. No, it's okay. Pan Przewodniczący! Uh, good afternoon once again, dear friends. Um, Labadiena dar sėki, draugai. Vėl susirinkome plenarinį posėdžių salę. Čia tiesiog buvo evakuacija.